kalbama apie ispaniškų juodųjų e, stalo alyvogių importą. Kalbama apie 60 milijonų eurų importą 2016 metais. Aišku, mes esame labai susirūpinę dėl atliekamo tarimo ir norėčiau dar šitą pridurti. Ko gero, tai turės uh,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 Uh, and... Panašu, kad kilo techninių problemų. I don't mind starting again, if, that, if that helps. Um, so, uh, I hope everybody can, can... Tikiuosi dabar visi mane girdite. Taigi, jav buvo pradėtas uh, tyrimas dėl e, e, ispaniškų valgomųjų alyvagių importo. Tas tyrimas buvo pradėtas šių metų Liepos 13 dieną. JAV turi teisę pradėti tokį tyrimą pagal papo taisyklės, tačiau nepaslaptis, kad mes esame labai susirūpinę dėl šio tyrimo. Kodėl? Ogi todėl, kad mes esame ne tik susirūpinę dėl galimo neigiamo poveikio e, ispanams alyvogių gamintojams, tačiau ir dėl to, kad taikomas subsidijų sistema neiškrypa konkurencijos, jie atitinka žaliosios dėžutės taisyklės. Mes esame susirūpinę dėl tokių trečiųjų šalių atliekamų tyrimų e, sisteminio poveikio e, tom subsidijams, kurios neiškraipo priekybos. Europos komisija glaudžiai bendradarbiauja su Ispanijos institucijomis ir susijusiamis įmonėmis. Ir mes tiesiogiai kreipiamės raštu į tyrimus atliekančią instituciją, pateikime faktų, uh, ir toliau taip elgsime, teiksime visą reikalingą pagalbą Ispanijos institucijoms ir Ispanijos ūkininkams viso tyrimo metu. Mes esame susirūpinę dėl sisteminio poveikio ir dėl to ėmėmės veiksmų aukštų politinių lygmenių. Komisarai Hogan ir Malmström siuntė laiškus. Um, e, laiškus mūsų atstovybėje JAV, mes išreiškėme didžiulį susirūpinimą. Ir pastebėjome, kad galbūt ir JAV ne, neturėtų būti suinteresuota taikyti um, priemonės dėl konkurencijos iškraipimo um, e, tom subsidijoms, kurios iš tikrųjų konkurencijos neiškraipo. Mes tikimės, kad maždaug lapkričio mėnesį jau turėsime tyrimų rezultatus. Tuomet e, JAV e, komercijos departamentas e, surenks vizitą, apsilankys Ispanijoje. Ispanijos ūkininkams bus pateikta ar klausimų. Ir ko gero tik kitų metų vasario mėnesį bus gal gale apsispręsta dėl subsidijų ir antidempingo priemonių. Ir ko gero tik tais kovo mėnesį bus paskelbti galtiniai rezultatai. Ir tai reiškia, kad gali būti pritaikytos papildomos priemonės, pavyzdžiui, papildomi muitų tarifai e, importuojant tokias alyvagės į JAV. Kol kas dar neaišku, kokie bus tie rezultatai. Mes tikimės, kad JAV komercijos departamentas atsižvelgs į mūsų argumentus ir kad priemonės nebūtų, nebus pritaikytos. Vis dėlto mes turime labai atidžiai stebėti vykstantį tyrimą ir atėjus laiku galėsime nuspręsti, ar reikės imtis papildomų veiksmų. Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį kitam komisijos atstovui. Taip pat norėčiau pasveikinti mūsų svečius, kurie atvyko iš alyvogių auginimo sektoriaus. Sveikinu ir poną Aguilera. Na, o dabar, kaip sakiau, suteiksiu žodį komisijai. Generalinio žemės ūkio direktorato atstovams, prašom. Yes. Thank you, Mr. Chairman. Well, I mean, there's no uh, too much actually to add of what Ačiū pirmininkė. Nieko čia daug gal, negaliu e, pridurti prie to, ką sakė kolega iš komisijos. Taip, e, tai yra svarbus dalykas, mes dėsime visas pastangas e, šiam bendram reikalui ir turiu pasakyti, kad e, dabar JAV e, taikosi į e, BŽUP subsidijas, e, kurios niekaip neiškraipo konkurencijos. E, Kaip ir sakiau, mes įspėjome JAV valdžios institucijas dėl to, mes Taip pat JAV sako, kad, tiksliau, mes manome, kad JAV taipogi labai plačiai naudoja e, žemės ūkio srities e, subsidijas. Aš tai pavyzdžiui, e, Buenos Airese pagal Dohos darybų raundą vyks diskusijos su JAV Ir būtent ten, jose mes turėsime pagrysti savo BŽP e, žemės, BŽP e, subsidijas, subsidijų schemas. Kaip žinia, JAV yra ES partnerė ir visada jie, tiksliau, visada mes bandome prie pereiti nuo rinką iškreipančių subsidijų, nuo rinkos neiškreipančių subsidijų prie tos vadinamosios žaliosios dėžutės. Taigi noriu pasakyti, kad mes tikrai didžiulės pastangas įdėjome koordinuotami e, suinteresuotojų as, m, asmenų darbą ir taip pat 200 e, puslapių klausimynus Ispanijoje, Ispanijos valdžios institucijoms išsiuntinėjome, taip pat ir Europos komisijo išplatino tuos klausimynus čia. Taigi mes tikrai atsivilgėme į visus atsakymus, e, tiek gautus iš privataus, tiek iš valstybinio sektoriaus, tiek iš Europos komisijos, kaip kad e, ponas Orinatis sakė. Mes esame čia tam, kad e, pasitarnautume kaip tik tai galime ir tam, kad pateiktume visą reikalingą informaciją arba, pavyzdžiui, tam, kad vyktume E, į konkrečią vietą, kur kila problemos, pavyzdžiui, Ispanija, Andalūzija, Andalūzijos regioną ar kažkur tai kitur. Ačiū. Dabar. Quiero agradecer a la, a la Comisión Europea el grado de implicación. Pone Herans Garcia, ačiū Europos komisijos atstovams, ačiū komisijai už šio klausimo sprendimą. Taip tikrai komisija jau nuo pat pradžių labai glaužiai dirba su Ispanijos vyriausybė e, šiuo klausimu. Nepaisant to, kad šiam klausimui pagrindo praktiškai ir nėra. Ir be to e, dar Europos komisija pradėjo Europos prekybos planą tam, kad būtų padidinti e, alyvogių pardavimai, ispaniško alyvogių pardavimai JAV. Amerika Norėčiau tik tai priminti, kad ES jau seniai pakoregavo BŽLP pagalbos schemas tam, kad būtų išvengta tarptautinės prekybos iškraipimo. ES alyvogių augintojų gauta parama yra e, tos, tų žaliųjų vadinamųjų dėžučių e, parama e, ir niekaip neiškraipo tarptautinės prekybos. Taigi, čia mes giname ne konkrečiai alyvogių augintojus, o BŽUP, į kurią nusitaikė amerikiečiai JAV. Taigi mes turime apginti savo paramą. Mes žinome jau kurį laiką, kad tokia parama tikrai neiškraipo e, prekybos balanso, e, lyginant su, pavyzdžiui, prieš ciklinėmis priemonėmis, kurias naudoja JAV manau, kad dabar dėl e, tiesiog įkaitais tokių reiškinių, tokių procesų tapo alyvogių augintojai, tačiau ateityje gali kitų sektorių atstovai dėl to nukentėti. Ir pavyzdžiui, gali amerikiečiai, e, Trump administracija gali tiesiog e, nusitaikyti į mūsų sistemas. Aš norėčiau padėkoti komisijai ir taip pat atkreipti kolegų dėmesį į tai, kągi čia reikėtų daryti. Reikėtų ginti tas žaliasias dėžutės, žaliųjų dėžučių priemonės, nes tai yra BŽUB esmė, pagrindiniai dalykai tam tiksliau, kuriuos, me, kuriuos mes e, reformuojame tam, kad PPO organizacijos taisyklės atitiktume. Uh, Ispanijos e, valgomosios e, juodosios e, alyvogės ir jų gamintojai praktiškai atsidūrė, tapo kaip ir įkaitais tokios situacijos ir norėčiau dar padėkoti Europos komisijai, jų atstovams už intensyvų darbą. Taip pat žinau, kad Agri komiteto nariai taipogi mus palaikys, jiems tie klausimai svarbus. Ačiū. Dabar žodis ponui Liuozo gerbiamas galingiausios komisijos atstovė. JAV e, valdžios institucijos e, nori imtis antidumpingo priemonių prieš e, Ispanijos valgomasias alyvogės. Amerikiečiai mano, kad alyvogės pardavinėjamos už mažesnę nei kad konkurencinė kaina, nes Ispanijos žemdirbiai gauna BŽP išmokas, o tai turi neigiamo poveikio JAV žemės ūkiui. Be jokios abejonės, JAV taipogi augina alyvogės konkrečiai Kalifornijoje. Aš tiesą sakant, suprantu amerikiečių logiką, bet lygiai taip pat e, suprantu ir e, ispanų alyvogių augintojų e, nerimą. Norėčiau dabar paklausti, kągi ES institucijos yra numačiusios šio klausimu, jeigu JAV įtarimai pasitvirtintų. Ir dabar kitas klausimas, jeigu JAV e, nuspręstų e, pirmenybę teikti savo pačių e, žemdirbiams teikti pirmenybę. Kasgi data būtų, nes e, dabar praktiškai e, ES valstybių narių e, žemdirbiai gali nukentėti dėl galimai protekcionistinės politikos šioje srityje. Aš tiesiog norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų pozicija šiuo labai kompleksišku klausimu. Dėkoju. Dabar žodis kolegijai Aguilar. Gracias, prezidente. E... Eh, Ačiū, pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi, kad diskusijos vyksta komitete šiuo klausimu. Šis klausimas, kaip žinia, svarbus ne vien tik tai Ispanijos valgomųjų alyvogių augintojams. Tai yra apskritai su BŽUP susijęs klausimas, todėl turime kaip įmanoma rimčiau į šį klausimą pasižiūrėti. Aš norėčiau e, pasveikinti taip pat ir valgomųjų alyvogių augintų asociacijų atstovus, kurie šiandien yra šioje salėje. Jie jau kurį laiką uh, gina BŽP numatytas uh, priemonės. Mėly kolegos, jau 40 metų valgomosios uh, e, alyvogės eksportuojamos į JAF iš Andalūzijos ir kitų regionų Ispanijoje. Taigi maždaug 40 metų uh, jau dirba įmonė šioje srityje, jos dirba rimtai, atsakingai. Ir aš netgi turėjau progos apsilankyti jų e, gamybos pajėgumuose e, JAV. Iš kur dabar tokia agresija, iš kur dabar toks polimas? Ponas e, Luozo kalba apie protekcionizmą ir nacionalizmą bet tai labiau, sakyčiau, iš amerikiečių pusės e, ryškėtų. Na, ponui Luozo, tai galbūt ir nėra svarbu, nes tai nėra prancūzijos e, ūkininkai. O man nesvarbu, ar čia būtų ispanų, ar prancūzų, ar vokiečių ūkininkai. E, aš manau, kad kalba eina apie BŽP priemonės. E, Ir iš esmės tai nėra vien tik tai alyvogių, valgomųjų alyvogių klausimas. Tai yra naujosios amerikiečių vyriausybės, naujosios amerikiečių valdžios e, pozicijos klausimas, nes dabar jie puola praktiškai mūsų alyvogių augintojus, kaip kad ponas Trumpas tai jau padarė. Tiesą sakant, manęs komisijos atsakas netenkina, aš e, visada tikėjausi daug ir tikiuosi daug daugiau negu kad dabar yra daroma, ypatingai iš prekybos generalinio direktorato. Taip, Žemės ūkio generalinis direktoratas yra svarbus čia, bet pirmiausia, aš e, daug vilčių dedu į trade, prekybos generalinį direktoratą. Čia yra jo direktorius, kaip žinia. Ši situacija yra netoleruotina. Manęs labai netenkina netgi komisijos pozicija ir aš tikiuosi, kad pana Alnstrom ar ponas Hogan Nesvarbu, vienas iš jų, galbūt ponia Anstrom atsakinga už prekybą, e, tikiuosi, kad imsis e, šio e, klausimo, nes BŽUP paramos priemonės yra patvirtintos PPO, o blogiausia, kad dabar mus puola amerikiečiai, o būtent amerikiečiai turi labai išplėtotą jų produktų apsaugos sistemą. Aš tikiuosi, kad e, prekybos generalinio direktorato atstovai pristatysgi mums e, priemonės, kurių yra imtasi ir kokių bus imtasi, jeigu amerikiečiai mus ir toliau puls. Nesvarbu, e, kokie būtų priemonės, jo, tai yra politinis sprendimas, politinės priemonės. kągi dabar veiks, ką darys Europa, jeigu vėl bus puolama. Aš tiesą sakant, iš Europos komisijos tikiuosi geresnės gynybos, ne tik tai, kad Ispanijos augintojų alyvogių, bet ir apskritai e, žemės ūkio kaip politikos priemonių. Pirmininkas. Labai ačiū. Dabar išklausysime, ką pasakys e, Europos komisijos atstovai. Jūs gal tarpusavį susitarkite, kokią eilės tvarką pasisakysite. Prašom. Thank you. Thank you, Chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū Europos parlamento nariams už jų išdėstytus komentarus. Pirmiausia, norėčiau šiek tiek pakomentuoti ponios Akeleros Garcia žodžius. Trade, Agri ir Trade generalinis direktoratas dirba kartu. Mes dirbame bendradarbiaudami tarp visų suinteresuotos komisijos tarnybų. Mes jau turime politinę viziją šiam klausimui spręsti. Tas, rei, tai reiškia, kad vietoj to, kad apsiribotume tam tikrais dalykais ir kištumės į tyrimą kaip suinteresuota pusė, mes jau iškelime politinį klausimą dėl Junktinių valstybių administracijos veiksmų. Mes parengėme rašytinį komunikatą ir taip pat užmesgėme tiesioginius žodinius kontaktus. Komisarė Malmstrom tai padarė ir taip pat visas visa komisarų kolegija labai rimtai žvelgia į šį klausimą ir skiria laiko nagrinėjimui. Na, kova dar vyksta. Norėčiau atsigręžti į pono Liuozo klausimą. Taip, dabar tas, ta, ar ši kova reiškia, kad mes darome viską, kad išvengtume tų priemonių pritaikymo. Tai yra mūsų svarbiausi veiksmai. Darome, ką galime pagal e, PPO taisyklės, siekdami įtikinti JAF administraciją, kad šios priemonės neturėtų būti taikomos. Be abejo, jeigu mes pralaimėtume šią kovą, tuomet reikėtų žiūrėti, kokiu kitų priemonių reikėtų imtis. Ir galiu patvirtinti savo tvirtą pasiryžimą kovoti dėl šio klausimo. Ir ne tik dėl to, kad tai gali sukelti sunkę situaciją Ispanijos alyvogių gamintojams, bet čia mes turime taip pat ir sisteminį klausimą. Ir e, noriu labai aiškiai išdėstyti. Ne dėl to, kad trečia šalis numato kažkokias priemonės kovodama su subsidijomis, kad mes turime tų subsidijų atsisakyti. Subsidijų tikslas yra padėti išspręsti tam tikras problemas ir tai reiškia, kad mes turime pasirinkti savo teisę ir toliau subsidijuoti šį produktą. E, kaip sakė kolega Gonsalės, e, viena vertus mes E, vykdome darybas PPO, mes diskutuojame su jo nariais ir yra tokių schemų, kurios yra leidžiamos, kurios nėra laikomos iškreipiančiomis konkurenciją. Ir kita vertus turime trečiasią šalis, kurios e, laužėsi pro užpakalinės duris, stengiasi primesti kažkokias priemonės kovai su subsidijomis, kurias e, sakosi galinčios taiko, taikyti savo šalyje. Ir mes būtent šį klausimą ir norime spręsti. Problema yra ta, kad kol kas dar nežinome, kuo baigsis šis tyrimas ir dėl to mums reikia ir toliau stebėti, kaip tas tyrimas vyksta, tačiau galiu patvirtinti, kad visai, visi politiniai lygmenys Europos komisija yra mobilizuoti ir pasirengę kautis dėl šio klausimo. Dėkoju. Rozumiem, że już nie wiem, przedstawiciele komisji. Ačiū teisingai supratau, tai tokia buvo komisijos pozicija. Labai ačiū komisijai. Būtų labai gerai, jeigu jūs, e, jeigu būtų raštu kreipiamas ir ne tik į komisarę Malmström, bet ir į komisarę Hogan tam, kad visi jie žinotų, kad iškila reali problema ir kad ji būtų sprendžiama. Labai ačiū, tai buvo puikus pavyzdys, kaip yra kovojama su vairiomis prekybos praktikomis. Dabar baigiame svarstyti šį klausimą. Norėčiau pasveikinti pono Nikolson atsivežtus svečius. Labai džiugu, kad jūs esate su mumis. Labai smagu matyti studentus. Uh, Jūs galėsite stebėti kito mūsų klausimo svarstymą. Ką tik kalbėjome apie valgomasias alyvogės ir e, JAV administracijos sankcijas Ispanijai, Ispanijos juodųjų valgomųjų alyvogių augintojams. Na, kitas mūsų klausimas yra e, visai iš kitos temos. Bus kalbama apie e, priemonės kovojant su afrikiniu keulių moru. Iš esmės šis klausimas aktualiausias Lietuvai ir Lenkijai, bet aišku ir kaimininėms šalims. Ir taip pat e, tai aktualu visam ES keulienos sektoriui. Labai svarbu, kad ši lyga toliau neplistų nes tai, aišku, turi neigiamo poveikio priekybai, taip pat ir trečiųjų šalių rinkai. Taip pat e, iškyla ir toks klausimas, kaip užtikrinti e, vartotojų sveikatą. Norėčiau pasveikinti komisijos atstovus iš generalinio Santa direktorato. Visų pirma pasisakys ponas Bernard Van Getem. Jūs jau mums pažįstamas. Labai džiugu visą laiką, kai pas mus apsilanko, tai iš karto jums ir suteiksiu žodį. Jeigu neklistu, jūs mums pateiksite prezentaciją. Prašom. Ačiū, pane pirmininkė. Nežinau, kiek turiu laiko pasakymui. Penkias ar dešimt minučių. Dešimt minučių, taip? 12, sako pirmininkas, net 15. Na, pabandysiu, sako kalbėtojas, trumpai pateikti tą visą ilgą labai istoriją. Kalbam apie epidemiją, nuo kurios kenčia jūsų minėtos šalis, nuo kurios kenčia Europos Sąjunga ir kalbėsiu apie strategiją šiai problemai išspręsti. Tad pirmiausia, norėčiau kalbėti apie situaciją, kurią apime laikotarpį nuo 2007 iki 2014 metų. Jeigu pažvelgsite į žemėlapį, pamatysite, kad problema prasidėjo Gruzijoje ir paskui 10, 11, 12 metais ir 14 metais problema vis plito. Ir štai, matote, kaip viskas klostėsi. Grįžkime atgal. Viskas prasidėjo Gruzijoje, ir judėjo visą tą epidemiją per visą Rusijos federaciją. 2014-aisiais ši problema smogė Europos Sąjungai ir pirmiausia nukentėjo pasienio valstybės su Baltarusija. Dabar turime Lietuvoje ir Lenkijoje, Latvijoje ir Estijoje epidemijos žydinius. Ekrane žaliais taškučiais yra pažymėti, e, pažymėti ūkiai, kur pasklido e, epidemija O geltoni taškučiai pažymi epidemiją, kuri palėtė laukinius gyvūnus. Tai štai bendras vaizdas yra toks. Matote žemėlapius. Ir e, problema pasiekia visas Baltijos valstybės. Situacija Europoje atrodo štai taip. Matote bendrą žemėlapį 16-17 metų laikotarpiu. Ir Matote daug žalių taškučių. Kodėl? Todėl, kad turime programą, mes stebime laukinę fauną, stebime situaciją rytinėse ES valstybėse narėse. Na, jeigu Rusijos federacijoje nėra tų taškučių, tai nereiškia, kad tos problemos ten nėra, bet bent jau ES matome, kur situacija rimčiausia. Grįžkim, grįžime šiek tiek vėliau prie tų keturių labiausiai nukentėjusių valstybių narių. Ir dabar norėčiau papasakoti trumpai apie tai, kas nutiko Čekijos Respublikoje. Visą tai vyko vasarą. E, apsiribosime laukinę fauną. Daugiausiai ši lyga paplito stambiose fermose sunkvežimių vairuotojai atvežė e, kumpį ar saliamį iš Ukrainos ir ten pirmiausia ir pradėjo plisti lyga. Taigi žmogiškasis faktorius čia plitimui tos lygos lieka labai svarbus dalykas. Čia matote taip pat Čekijos Respublikoje tam tikrus taškučius taip pat. 15 tų žydinių buvo rasta nedideliai erdvėjai. Ir mm, man atrodo, kad Čekijos Respublikoje vienas iš svarbiausių veiksnių buvo medžiotojų elgesys. Medžiotojai gali padėti tą lygą naikinti, bet jeigu jų elgesys nėra toks, kaip reikia, tai tuomet lyga gali dar labiau išplisti į didesnę teritoriją Čekijos Respublikoje. Medžiotojai su mumis puikiai bendradarbiauja ir mums pavyko e, tą lygą pažaboti, užtikrinti kelią, e, užtikrinti to būdą užkirsti jai kelią, kad ji toliau neplistų ir liktų toje ribotoje teritorijoje. E, Liepos mėnesį pasireiškė dar viena epidemija ir matome, kad e, laukinės faunos pernelyg daug, daugiau užkrestimo atvejų nepadaugėjo. Tai štai Čekijos Respublikos vaizdas yra toks. Ir manau, kad čia ta, ta lyga bus išnaikinta. Rumunijos situacija. Turime du žydinius. Vėlgi svarbus buvo žmogiškasis faktorius Nelegaliai buvo įvežta mėsa iš Ukrainos ir taip pat e, pašarai keuliams atitinkamos kokybės. E, tos fermos buvo netoli miestų. Veterinarijos tarnyba Rumunijos atliko puikų darbą, lygos plitimas yra sustabdytas, be šitų dviejų atvejų kitų nebebuvo naujai pastebėtų, Ir galima sakyti, kad epidemijos atvejais Rumunijoje jau yra laikomas baigtiniu. Matote Rumunijos žemėlapį ir matote to vieno priemišio žemėlapį, kur Rumunijos veterinarijos tarnybos atliko reikšmingą darbą. Tai štai kiek epidemijos atvejų šiemet 2017 e, metais Čekijos Respublikoje dar nemažai problemų su laukinė fauna ir e, taip pat miškuose visa kita. Tie susirgymų atvejai trijose Baltijos valstybose, matote, kaip atrodo, Rumunijoje turime viso labo gal dvi fermas, kur ta problema buvo pastebėta 17 metais štai situacija ES nuo pradžių ir vėl matote žemėlapius. Situacija kinta greitai. 2014 viduryje matome, kad lyga plito iš Baltarusijos, ji pasiekė Lietuvą ir Lenkiją, o paskui ėmėmės regionalizavimo principų gyvendinimo. Kai kurios šalis su tuo sutiko, tai tas principas buvo taikomas pavyzdžiui Kanadoje. Rusijoje, pavyzdžiui, buvo uždrausta importuoti keulieną iš Baltijos valstybių. Ir štai dabar pasižiūrėkite, kaip vystosi šios lygos plitimas 2014 metais ir pažiūrėkite, kaip situacija atrodo dabar. E, mėlyna zona yra tokia buferinė zona, kuri yra ta, kur dar yra užkretimo atveju, bet jie nėra labai paplitę, rožinė zona. Yra ta zona, kur laukiniai gamtoje yra daug užkretimo pavyzdžių ir raudona zona užsikrėtusios fermos. Ir tas mėlyna juos yra savotiškas barjeras, kuris e, žymė tos lygos e, nebeplitimo zoną. 2016 metų dabar situaciją norėjau parodyti. Ir štai 17 metai. Matote, kaip situacija pasikeitė nuo pat pradžios. Jeigu atmestume žmogišką į faktorių, kurį minėjau anksčiau, jeigu tinkamai būtų taikomos e, rekomendacijos susijusios su laukinės gamtos valdymu, su, su, su gyvūnų valdymu, tai tuomet tą lygą būtų galima įveikti greičiau. Kai kuriuose zonose e, medžiotojai elgesi ne visai pagal suteiktas rekomendacijas. Ir lyga plito labai sparčiai, kaip jau matėte anksčiau rodytuose žemėlapiuose. Norėčiau apibendrinti. Buvo priimti 36 gyvendinamieji aktai, visą laiką situacija buvo stebima, peržiūrima ir taip pat teikiama ekspertų pagalba. Kokia dabar mūsų strategija? Yra dvi svarbiausios rytis. Pirmiausia, laukinės gamtos išteklių valdymas ir antra E, ir pirmiausia, reikėtų pasakyti čia, kad labai svarbus yra medžiotojų elgesys. Ir e, žmogiškasis faktorius, aišku, reiškia elgesį žmonių, kurie dėl nežinojimų, dėl nesamoningumo kelia riziką visai Europos sąjungai. Ir jie, pavyzdžiui, atsiveža mėsą iš infekuotų teritorijų, ir atveža ją, pavyzdžiui, tas teritorijas, kur ta lyga nėra paplitusi. Tad labai svarbu e, nuolatos stebėti situaciją, kai problema nutiko Rumunijoje, pavyzdžiui, toks atvejis ir buvo kitos šalis. E, buvo įspėtos, buvo paragintos stebėti situaciją ir pirmiausia, kalbu apie ūkininkus, apie medžiotojus, apie sunkvežimių vairuotojus, apie žmonės, kurie dirba miškuose ir darbuotojus, kurie dirba fermose. Rytų Europoje svarbu informuoti žmonės, kurie dirba ūkiuose. Ūkininkai turi žinoti, kad jie gali sukelti tam tikrą riziką, jeigu kažkas importuoja salami ar panašius produktus, arba jeigu e, prie batų prilipusius tos užkratus perneša. Taigi, kas buvo padaryta tarptautinių požiūrių, dirbant kartu su Jeftat organizacija, tai yra FAO vadovaujama organizacija, rengėme susitikimus, ekspertų susitikimus ir norėjome užtikrinti, kad laikomasi nuoseklaus požiūrių į problemą ir kad tai daroma visose šalyse kad pasirūpinome, kad būtų įtraukta ir Rusija, Baltarusija, Ukraina, Moldova, tai yra ne tik ES valstybės. Ir kaip ekrane matote, e, dviejų dienų posėdis buvo skirtas toms svarbiom temom buvo kalbama apie šernų populiacijos valdymą, apie, apie ūkius ir situacijos ten stebėjimą, apie informavimą ir komunikavimą. Ekspertai iš septynių tų infekuotų ES valstybių, iš trijų Baltijos valstybių - Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos e, - taip pat lankėsi kitose šalyse ir jie turėjo galimybę susipažinti su situacija kitose šalyse. Taip pat dirbome su ekspertais, e, kalbėjome apie laukinių šernų populiacijos tvarkymą, apie ūkių priežiūrą. Ir ekspertai lankėsi, kai to reikėdavo skiriuose ūkiuose ir teigė patarimus ūkiams, įskaitant Rumuniją, Čekijos Respubliką. Komisaras ponas Andriukaitis taip pat surengė keturis aukšto lygio ministerinius susitikimus Matote, kur jie vyko ir paskutinis vyko Prahoje, vyks tiksliau Prahoje visai netrukus ministerinių lygmenių. Vėlgi, su, surengiamus susitikimuose sulaukime ministrų vizitų ir mes stengiamės juos informuoti, kaip svarbu paremti veterinarijos tarnybas kur, ir užtikrinti, kad gairės būtų tinkamai įgyvendintos. PPO kaip jau sakiau, irgi domisi šią temą. Pirmiausia, užkartas buvo pastebėtas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje. Dabar tai yra visos ES problema ir mes dabar apskundėme Ženevos teismui sprendimą, kuris buvo priimtas dėl eksporto iš ES, nes mes manome, kad yra taikoma regionalizavimo politika su tikslu apsaugoti prekybą, o Rusija dabar yra priversta panaikinti keulienos e, importo draudimą iš ES. Buvo pasiektas susitarimas ir gruodžio 17 dieną 2017 metais Rusų federacija turi nuo tos datos įsileisti importuojamą mėsą iš ES. Priešingų atveju PPO nagrinės šį ginčą pagal galiojančias procedūras. Mes suteikime daug techninės pagalbos ne tik ES valstybėms, bet ir kitoms valstybėms, kurios dirba E, siekdamas spręsti tą problemą. Tai buvo techninė parama, e, konsultacijos ir taip pat dirbame e, formuodami Europos Sąjungos, suformavome tiksliau Europos Sąjungos skubios pagalbos veterinarijos tarnybą. Ekspertai aplankė visą eilę šarių, teikė patarimus, kaip elgtis vienais ar kitais atvejais, kaip veikti ūkiuose. Vienas iš tų aptiktų atvejų, pavyzdžiui, Rumunijoje buvo pastebėtas, išnagrinėtas ir sulaukė patarimų. Taip pat EFSA domėjusi šiuo klausimu. Netrukus bus pateiktos rekomendacijos. Ir taip pat yra suda, įkurta ES referencinė laboratorija. Čia dirbama su, taip pat ir su trečiosiomis valstybėmis teikiant jums techninę pagalbą. Taip pat buvo numatyta finansinė pagalba pagal įvairias programas. Ne tik valstybėms narėms, kur atvejai buvo pastebėti, bet ir kitoms valstybėms narėms, kurios yra prie rytų pasienio, pavyzdžiui, su, nuo Suomijos iki Rumunijos. Buvo taip pat e, informavimo kampanija surenkta, buvo uh, E, finansuota ta kompanija iš ES lėšų, kad būtų galima pateikti informaciją apie tai, kaip valdyti laukinę šernų populiaciją atskirose šalyse ir panašiai. Taip pat buvo imtas ir kofinansavimo priemonių nuo 2013 metų ir dar anksčiau, kai buvo pastebėtas pirmas užkrato atvejais ES. Mes e, teikėme pagalbą, kurios kiekis yra daugiau negu 36 milijonai eurų. Europos Sąjunga taip pat ėmėsi ir kofinansavimo projektų ne Europos Sąjungos valstybėse - Moldovoje, Ukrainoje ir turime taip pat bandomąjį projektą, kuris dabar gyvendinamas Moldovoje bei Ukrainoje. Taip pat buvo atlikta daug audito operacijų. Auditoriai lankėsi visose e, valstybėse esančiose prie rytinės ES sienos, vėlgi su tikslu informuoti, patikrinti, kaip vykdoma pasienio kontrolė nuo Suomijos iki Rumunijos, kad būtų galima užtikrinti, kad žmonės iš Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos e, ar Moldovos e, keliauja saugiai, kad jie neveža mėsos produktų iš tų zonų, kuriuose e, kaip tik e, vešitas keulių maras. Jeigu dar turėčiau minutę, norėčiau pakalbėti dar apie vieną lygą. Apie žvinelinės atvejus jūs turbūt Žinote, kad Graikijoje ir Turkijoje 15 metais pirmiausia pastebėtas tas žydinys. 2016-aisiais ta problema išplito ES valstybėse, pasitelkėme GFTAT valdymo priemonę tam, kad būtų galima lygą sustabdyti. E, vakcina jau yra paruošta, labai efektyvi, ES vakcinas pateikė visoms tom šalims, kurios mėlynai pažymėtos žemėlapiuose Bulgarija, buvusi e, Jugoslavijos Respublika Firom, Serbija ir visai lė kitų šalių. Buvo vykdomas, e, vykdomi bendri veiksmai, pasitelkiamos veterinarijos tarnybos, vyko taip pat e, ministerinių susitikimų, daugiau, daugiau 15 ministrų juose vadovavo iš Turkijos, Izraelio ir visos eilės kitų šalių, mums pavyko tą lygą sustabdyti ir daugiau negu 2,5 milijonų vakcinų pavyko dozių paruošti ir pateikti. Ir visa, visos tos vakcinos buvo pateiktos Balkanų valstybėms Graikijai pagal egzistuojančius poreikius. Šiemet galite matyti, kad tik Albanijoje vakcinavimas buvo mažiausiai efektyvus negu kitose, lyginant su kitomis Balkanų valstybėmis, kur lygų atveju tebėra, bet kitose šalise, kaip matote, didesnių e, epidemijos atvejų nebėra iki 2017 rugsėjo. Tai aiškiai rodo, kad koordinavimas, e, kurį teikia ES ir tos paskatos, kurios buvo suteiktos tom šalims e, iš vakcinų banko, tos iniciatyvos buvo labai naudingos, kad ta lyga nebeplistų toliau į Rumuniją, į Slovakiją, Sloveniją, Austriją ir panašiai, nes to šalis buvo labai susirūpinusios dėl galimo lygos išplėtimo. Tad situacija ES dabar yra tokia. Ji aiškiai parodyta štai šiame žemėlapyje, turime zonas, kurios kur situacija dar keičiasi, geltonos zonos yra tos, kur lygos šios atveju nebepastebima. Mes surengėme sustikimus vėl su ta 15 valstybių, vėl turėsime apibriežti strategiją kitiems metams Galbūt reikės e, vykdyti pakartotinę vakcinaciją tose teritorijose ir galbūt reikės pasirinkti kokią nors jau išėjimo šios problemos strategiją, kuri bus įgyvendinama 2019-aisiais. Tiek nuveikėme žvinelinės atvejams naikinti, tiek būtų e, pristatymą. Ačiū. Labai dziękujemy. Labai ačiū. Ačiū komisijai. Turiu pasakyti, kad turime dar pakankamai laiko diskusijoms. Suteiksiu dabar e, žodį sektoriaus atstovams iš Lenkijos. Pane Šikora e, vadovauja Lenkijos delegacijai. Sveikinuosi su ją, o dabar e, pane Sreja Labai ačiū. Aš manau, kad tos lygos paplitimas yra tikra tragedija. Tikiuosi, kad ją pavyks pažaboti. Prezentacija buvo puikia. Per praėjusį posėdį taip pat išvykome nemažai prezentacijų. Ir kai kuriuose prezentacijose buvo uh, kritikuojami medžiotojai. Buvo sakyta, kad iš viso nereikia jokios medžioklės, nes ji turi neigiamą poveikį. Dabar supratau, kad medžiotojai daro teigiamą poveikį. Bet jūs sakėte, kad medžiotojai galbūt nebūtinai daro tai, ką reikėtų. Gal galite patikslinti, ką turite omeny? Tiek Lenkijoje, tiek ir Europoje E, medžiotojai keliauja, būtų gerai sužinoti, ko jūs konkrečiai iš jų norite. Taip pat. Taip pat norėčiau paminėti e, tokį klausimą, kaip kiaulienos importas į, į Rusiją. Uh, norėčiau Jūs pagirti, tikrai tikiuosi, kad netrukus klausimas bus išspręstas. Taip pat svarbu, kad būtų imamas ir prevencinių priemonių. Gal žinote, kokios prevencinės priemonės yra taikomos, kokias prevencinės prie, priemonės taiko medžiotojai, pavyzdžiui. Labai ačiū. Ponas Egniui. Ačiū. Aš daug ko sužinojau. Turiu pasakyti, kad jungtinėje karalystėje nėra daug šernų. Yra keletas laisvėje gyvenančių keulių, kurios paspruko iš fermų. E, panašu, kad kalbama apie lygą, kuri pavojinga, nes e, ji e, sparčiai plinta. Yra panaši triušių lyga, meksmetozis irgi labai e, sparčiai e, plinta. E, pirmo paplitimo metu jis mogia skaudžiau, paskui jau netaip skaudžiai. Ta lyga tarsi sugrįžta tam tikrais ciklais, gyvūnai išmoksta su jie gyventi. Kiek supratau iš jūsų pasisakymo, nėra pavojaus, kad e, šią lygą neužsikrės žmonės. Tai yra kitaip negu kad kempinlygės atveju. Kaip žinia, nemažai darbininkų iš Lenkijos atvyksta į kitas ES šalis, dirba ūkiuose. Ir ar gali e, tie e, e, atvykstantis darbuotojai pernešti ir lygą? Kiek apie tai yra informacijos? Toliau, jūs minėjote ir žvinelinę sakėte, kalbėjote apie, apie žvinelinės vakcinas, bet nepaminėjote afrikinio keulių maro vakcinų. Ar jos egzistuoja ar ne? Ir taip pat noriu pasiteirauti, Ar jūs manote, kad reikia um, išnaikinti visus šernus tam, kad būtų užkirstas e, kelias lygai plisti? Ačiū toliau, panas Ropė. Ačiū gerbiamas pirmininkė už suteiktą žodį ir ačiū už tai, kad šitą klausimą įtraukėt šiandieną į darbo tvarkį. Ačiū komisijos atstovui už pateiktą tikrai išsame informaciją ir aš ją jau <clears throat> girdžiu trečią kartą šitam parlamente. Iš vienos pusės džiugu, kad komisija ieško būdų, kaip tą lygą sustabdyti, bet dėja rezultatas yra labai prastas. Ir kai žiūrim e, nuo 14 metų, kasmet vis situacija prastėja ir prastėja. Ir kaip po tokių rimtesnių priemonių tose šalyse, kurios kenčia, kaip ir nėra. Aš esu iš Lietuvos ir e, jeigu 14 metais buvo tik tai pirminiai žydiniai, tai dabar du trešdaliai šalies teritorijos jau yra keulių maras apimtas ir reikia pasakyti, kad toje teritorijoje negalima auginti keulių mažuose ūkiuose, individualiuose ūkiuose, šeimos ūkiuose. Tai, e, sakykime, Lietuvos atveju privedė prie to, kad Lietuva jau tik tai pusę maždaug apsirūpina keulieną, kitą pusę reikia importuoti iš kitų šalių. Ir jeigu nebūtų galimybės importuoti, praktiškai, na, savotiškai būtų maisto trūkumas Lietuvoje. Ir e, iš kitos pusės e, buvo skatinama pakeisti į, e, reiškia, jautieną, pakeisti į avieną, bet pagal ES taisyklės negalima remti jautienos ir avienos dėl to, kad didėja gyvulių skaičius. Tai kuo kaime šiandien žmogui užsiimti? Kaip jam papildomai įsiauginti? Reiškia, keulio auginti negaliu, o užsiimti avieną arba jautieną e, negalima paramos taikyti jam. Tik tai bendraja parama. O pradžiagi visi žinom, kad reikia investicijų, kad pradėta ūkį. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kažkodėl jūs nepaminėjot, manau labai svarbus įvykiai, tai yra Europos lygių įvykiai, tai kad 14 metais buvo e, dideliam komplekse Lietuvoje nustatytas keulių maras ir buvo užkasta 20 tūkstančių keulių ir tas pasikartojo prieš porą mėnesių. 17 metais vidurį Lietuvoje buvo vėl nustatyta keulių komplekse ir užkasta 24 tūkstančiai keulių. Kur tikimybė, kad rytoj e, ar Lietuvoje, ar Latvijoje, Estijoje, ar Lenkijoje vėl ar neatsiras šita. Reiškia, taikomos priemonės, neužnekalbu apie mažus ūkius, net ir dideliuose ūkiuose, jos neefektyvios yra neužtikrina, kad e, sanitariniai reikalavimai būtų įvykdyti. Gal mes nežinom e, lygos pernešimo šaltinių? Gal mes jų nesam įsiaiškinę studijavę ir kas dar blogiausia, nei vienam komplekse po šiai dienai nenustatyta priežastis, iš kur atsirado užkratas. Jūs aiškinat, kad e, kažkas atvežė kumpį, kažkas tai dešrą numetė, E, tai aš nemanau, kad tai yra atsakingi paaiškinimai, tai yra paprasčiausia pasiaiškinimas. Tai manau, kad tikrai priemonių efektyvumas yra netinkamas, situacija blogėja ir aš manau, kad po poros metų bus visa Lenkija apimta keulių maro. Ir galbūt laukiama, kada e, ateis keulių maras į Vokietiją, į Prancūziją, galbūt tada pradėsim kažką tai rimčiau daryti. Tai nusistatykim prioritetus. Jeigu prioritetas yra šernas, kuris pagrindinis yra šiandieną lygos nešiotojas, tai palikom tą klausimą spręsti medžiotojam. Tai nebūkim jokingi. Medžiotojai suinteresuoti, kad būtų žvėrių. Jie niekada nebus suinteresuoti, kad e, išaudyti reiškia e, žvėris ir kad šernų nebūtų. Jie nešaudo patelių, jie šaudo tik tai patinus ir šito, šito klausimo niekada nespręsim. Jeigu pirmais metais jūs išleidot e, mūsų visų mokėtojų pinigų 10 milijonų ar 5 milijonus, jau 17 metais 36, kiek reikės pinigų e, po 5 metų, gal viso 100 milijonų. Tai gal geriau mes tos pinigus nukreipkim į priemonės, kurios e, sustabdytų ir mažintų. Ir man jūsų pasakymas, kad Čekijoje ir Rumunijoje baigiama su keulių maru ir ten tos problemos nebus, aš visiškai to netikiu. Aš matau, kas darosi Lietuvoje ir aš matau, kad e, dirbama, kalbama, diskutuojama, bet rezultatas prastėja. Reiškia, priemonės, kurias taikoma, jos nėra efektyvios ir mes turim pagalvoti apie privalomas priemonės, pasidaryti privalomą planą ir keliauti su tuo planu. Kitaip mes po penkių metų turėsim e, vieną pagrindinių europinių problemų. Visa laimė, kad kaip ir kolega sakė, kad jinai sako, kad neveikia žmogaus. Aš irgi norėčiau tuo tikėti. Bet e, e, kas ten žino, kitas iki ir kiti dalykai, sakom, neveikia, neveikia, paskui pasirodo veikia. Tai ačiū ir linkiu sėkmės, kad surastumėt priemonės, kurios tikrai duotų efektą. Dziękuję. Pan poseł. Labai ačiū. Toliau ponas Būda. Prašom. Sigur, este extrem de important că discutăm despre această problemă a peste porcină. Labai trumpai. Tema labai svarbi. Aš esu iš Rumunijos E, Rumunijoje yra užkrato žydinių ir norėčiau sužinoti, kaip galima būtų apriboti laukinių gyvūnų judėjimą. Jie juk sienų nežino. Galima informuoti žmonės, galima įtikinti žmonės. E, jie gal skeptiškai ar netaip skeptiškai žiūri į tai, ką mes sakom, bet problema yra laukiniai gyvūnai, kurie kerta sienas be jokių papildomų prašymų ir klausimų. Ar pagalvojote apie tai, kad reiktų, pavyzdžiui, įsteigti elektrinius barjerus ten, kur, pavyzdžiui, tarp Rumunijos ir Vengrijos, kur yra laukinių šernų. Tai pirmas dalykas. Antra. Nereikia pernelyg pasitikėti medžiotojais. Valstybė taip pat turi įsikišti šios problemos sureguliavimą. Ir be abejo, medžioklės zonas reikia sumažinti. E, šernais užsimma noriai medžiotojai, bet būtent dėl to valstybė turi įsikišti, kad būtų, kad e, būtų užtikrinta, jog liks tam tikras gyvūnų skaičius, kurį bus galima kontroliuoti ir kad, bus galima, kad būtų galima užtikrinti, kad lyga neplinta toliau, kaip sakė ponas Ropė. Ačiū, ponia Petir. Ačiū, pirmininkė. Laimiai, Kroatijoje neturime problemų dėl šios lygos, bet e, mūsų šalyje, kai kuriuose regionuose labai pagausėjo šernų. Jie tiesiog įsibrauna ir į ūkius, e, viską sugriauname. E, mūsų ūkininkai tiesiog nežino, kaip šitą, tą problemą spręsti. Turiu pasakyti, kad uh, dabar vis tų šernų e, gausėja. Gal jūs galite pasiūlyti kažkokias tai priemonės, kurių mes galime imtis tam, kad galėtumėm sumažinti laukinių e, e, šernų kiekį ir kad vis dėlto apsaugotumėm jų gyvenamas teritorijas. Ačiū. Po to, kai pasisakė kiti komiteto nariai, aš irgi norėčiau pateikti klausimų, sako pirmininkas. Kaip Jūs vertinate mūsų logistinį pasirengimą? Norima likviduoti didelius e, gyvūnų kiekius. Be abejo, kalbame apie e, sektorių, kuris yra privatizuotas bet koks bus padarytas poveikis ūkiams. Aš labai džiugiuosi, kad jūs nutarėte įgyvendinti pilotinį arba bandomąjį projektą e, tam, kad būtų vykdoma prevencija. Jūs taip pat imatės ir prevencinių priemonių. Ši lyga skaudžiausiai paliečia smulkius ūkius ir galbūt jie tiesiog nesugebės įgyvendinti visų reikalavimų. Taigi skaudžiausiai nukenčia smulkėjai ūkiai, kurie net negali e, įvykdyti visų reikalavimų tam, kad nuo tos lygos galėtų apsisaugoti. Turime ne apie tradicinę gyvulininkystę užsiemančius um, mažus ūkius. E, reikia pasakyti ir tai, kad taip, dabar e, tradicijos keičiasi ir aišku, jeigu e, reikia likviduoti tam tikrą keulių kiekį, tai už tai turėtų būti kompensuojama. Bet uh, toks ūkininkas gaus subsidijas tam, kad investuotų į jaučių ar karvių auginimą, ar jis turės restruktūrizuoti savo ūkį. Kaip, kaip viskas vyktų? Taip pat buvo Sakyta, jūs sakėte, kad ta lyga neturėtų plisti, bet ką jūs ketinate daryti tam, kad e, padėtį galėtumėt sukontroliuoti? Tai tokie būtų e, mano klausimai. Dabar prašyčiau komisijos atstovų į visus klausimus atsakyti. Dėkoju, pirmininkė. Aš pirmiausia, kai kurios klausimus paimsiu, po to kolega dėl šarnų atsakys kaip kad jūs sakėte, pasirengimas ir informacijos didinimas yra svarbiausias dalykas, siekiant užkirsti kelią lygos patekimui į mūsų teritoriją ir jai plisti. Pasirengimas turi būti ne tik tai valdžios institucijų, bet ir ūkininkų. Ūkininkai turi suprasti, kaip virusas patenka į ūkius. Reikia, pavyzdžiui, didinti saugumą ūkių ir ne, nepaisant to, ką, pavyzdžiui, minėjo kolega iš Lietuvos, e, virusas vis dėlto patenka į ūkius. Taip, kartais į didelius stambius ūkius lyga taip pat patenka. Ir pavyzdžiui, taip tikrai e, prieš keletą metų, štai pavyzdžiui, buvo daugiau nei 20 tūkstančių keulių paskersta. Taip, informacijos e, informuotumo didinimas yra labai svarbus. Aš dabar, kas dėl Junktinės karalystės, žinau, kad ten nėra šernų, gerai, kad ten nėra, e, jiems pasisekė, nėra taip pat ir Danijoje šernų, gal tik tai zoologijos sodose, taip lygos yra išvengiama. Tačiau net ir tuose, tuose šalyse ūkiai turi apie tai žinoti, ūkiuose turi būti apie tai žinoma. Tačiau, pavyzdžiui, rytų Europos, rytų Europos e, šalių ūkiuose turi būti žinoma apie tą galimą pavojų, ne vien tik tai apie, pavyzdžiui, saliamio galimai, galimai, saliamius galimai esamas bakterijas. Miškuose gyvūnų yra, miškuose yra to užkrato, pavyzdžiui, grįžę iš miško jūs galite to užkrato pasinešti su savo guminiais batais, tarkime, kad ir grybavimas e, tam tikrų sezonų yra gana rizikinga veikla šią prasme, nes būtent e, taip yra pernešami lygos sukėlėjai. Taigi labai svarbu yra užkirsti kelią tai lygai. Taigi pirmiausia, reikėtų mažinti šernų skaičių, kol lyga nepateko į teritoriją. O jeigu jau lyga yra patekusi kažkur tai, tai reikėtų. Tai reikia tada išmėtyti vakcinas miškuose. E, kai kuriuose šalise tas priemonės pasiteisino. Pavyzdžiui, e, Baltijos valstybėse e, radus greučius gyvulių net ir po septynių mėnesių, pavyzdžiui, per tiek laiko išsilaiko virusas, matome dar lygos požymius. Mes kol kas dar vakcinos nesame išradę, beje to nepaminėjau, bet mokslinių tyrimų srityje mes milijonus investuojame tam, kad ta vakcina būtų nuo pirmos injekcijos veiksminga, po to galbūt jau būtų e, geriamoji būtų ta vakcina veikianti. Ta vakcina, tiksliau virusas nėra pavojingas žmogui, žmogui tikrai jokio pavojaus nekelia. Kolega iš Rumunijos jau išėjo, bet atrodo, kad Rumunijoje viruso nebėra, kaip jau sakiau, tai buvo uh, sode, priemestyje, kaimo vietovėje kažkur tai aptiktas lygos žydinys. Dabar kas dėl Rusijos Galbūt paimsiu Rusijos ir, Belar ir Baltarusijos klausimą kartu. Baltarusijoje iš pradžių buvo sakyta, kad šernų Baltarusijoje nėra. Mums sudėtinga buvo tokiais teiginiais patikėti, būtent todėl jie sakė, kad pas juos ir nėra lygos žydinių tačiau e, susitikimas po susitikimo pamažu e, pavyko juos įtikinti, kad reikia pripažinti, jog šernų jų šalyje yra, bet vis tiek e, lygos kaip egzistavimo jie nepripažino. Labai svarbu yra šaliai būti pasirengusiai. Ir daugelį šalių medžiotojai tiesiog intensyviau medžioja šernus nes atrodo, kad e, šiais metais, pavyzdžiui, šarnų yra daug daugiau negu kad ankstesniais metais. Regionuose, kur e, lygo žydinių nėra, reikėtų vis dėlto mažinti šarnų populiaciją ir juos medžioti. Kas dėl Ženevos, kaip kad šiek tiek anksčiau minėjau, e, Rusijai paskirtas galtinis terminas įvykdyti teismo sprendimą, tai būtų gruodžio 6 diena. Jeigu jie tai, to nepadarys, tada pagal PPO taisyklės mes pradėsime kompensacijos e, reikalavimo procedūrą. Nuo dabar kolegai šalia sėdinčiam perdosiu žodį, galbūt jis galės jums trumpai paaiškinti, kokiagi būtų strategija e, naudojama medžiotojų. Kaip ir sakiau, medžiotojai yra labai svarbus ir jie gali būti labai naudingi šiame darbe bet lygiai taip pat jie gali ir žalos padaryti. Taigi mes turime paaiškinti medžiotojams, ką jie turi daryti ir ko jie neturėtų daryti. Labai svarbu yra šis aspektas. E, Čekijoje jau pavyko to pasiekti ir dabar žodis kolegai, jis plačiau apie tai pasisakys. Ačiū, aš šiek tiek papildysiu. Mes turime šernų valdymo strategiją, tai yra ilgalaikė strategija ir ji yra labai kompleksiška. Būtent todėl e, medžiotojams kartais sunku suprasti, ko iš jų tikimasi ir dažnai jie nesupranta, kas, kokie yra tinkami veiksmai, kokie yra netinkami veiksmai. Štai pavyzdžiui, Čekijos pavyzdys labai e, geras yra. Mes žinome kad pavyzdžiui teritorijoje, kur lyga jau yra paplitusi, šernų negalima e, medžioti, jie turi patys nugaišti. Štai pavyzdžiui, Rusijos naudojama Kalašnikovo technika yra didžiulė nelaimė. Medžiotojai, pavyzdžiui, klausėsi iš pradžių bent jau Rusijos kanalų skleidžiamų naujienų ir jie naudojo Kalašnikovo strategiją ir tai buvo didžiulė žala padaryta. Štai pavyzdžiui, ir dviejose šiaurinėse Baltijos valstybėse taipogi buvo tokių atvejų. Dabar ką daro Čekijos medžiotojai? jie visiškai nustojo medžioti toje e, vietovėje, e, kur yra lyga paplitusi. Tai būtų 50 hektarų maždaug teritorijoje, viename miške, jie visiškai nemedžioja šernų. O ten, kur, pavyzdžiui, lygos tikrai nėra, jie daro viską, kas įmanoma, tam, kad būtų šernų populiacija, sveikų šernų populiacija sumažinta. Ir Taip jie tiesiog šernų nemaitina ir šaudo viską, ką gali, ypatingai e, vaisingas pateles reprodukcinio amžiaus. Tai medžiotojams nepatinka, bet jiems yra pasakyta liepta tai daryti. Jie yra skatinami tai daryti. Pavyzdžiui, už šerno patelę sumedžiotą yra skiriamos premijos. E, Taigi, dabar kombinacija tų dviejų priemonių. Pirmiausia, nustojama medžioti ten, kur yra lygos žydinys ir e, skatinamos medžiojimas e, neužkrestose teritorijose. Būtent tokiomis priemonėmis bus suvaldyta lyga. Ir manau, kad medžiotojai yra gana gerą darbą atlieka, nes lyga yra sustabdyta, į vakarus jį nejuda, šiek tiek beje į e, pietus yra pasistumėjusi lyga teritorinė prasme, bet e, čia jau yra Ukrainos teritorija. Ir sudėtinga yra įtakoti Ukrainos medžiotojų veiksmus. E, Tikiuosi, kad e, jums mūsų situacijos vizija dabar yra aiškesnė. Na tiesą sakant, dar ne visai. Dar kartą e, žodis ponui Egniu. Vieną minutę jums prašom. Ačiū. Jūs nepakomentavote vieno iš mano klausimo. Ar ta lyga yra e, labai rimta. Ar šernai gali e, e, pasveikti nuo šios lygos, kaip kad nuo panašios lygos pasveiksta triušiai? Na, nuo šios lygos krinta ir keulės, ir šernai. Labai nedideliam kiekiu gyvūnų, maždaug 0,5 procentams užsikrėtusių gyvūnų pavyksta uh, E, išgyventi. Taigi praktiškai 100 procentų gyvūnų nuo tos likos krinta per labai trumpą laiką, per 2-3 dienas. Ir kaip pasakojo kolega, e, svarbu leisti, kad e, ta lyga sergantis gyvūnai išmirtų tame regione ir paskui reikia išvežti kritusius gyvūnus tam, kad neužsikrėstų e, kitos gyvūnų kartos ar kiti gyvūnai. Labai svarbu išvežti kritusius gyvūnus tam, kad e, regione lyga nebeplistų, ypač e, šiaurės regionuose, nes atėjus žiemai tie kritė gyvūnai gali iššalti, bet paskui atėjus pavasariu, kai viskas atitirpsta, tas virusas vis tiek dar išlieka gyvybingas. Taigi dėl to be galo svarbu iš miško išvežti kritusius gyvūnus. Proszę Państwa, jeszcze e, pani poseł Schreier krótko. Yep. Pane Freja, bet labai trumpai prašom. Du klausimėlį. Bet juk tuos kritusius gyvūnus, tos, tas skerdenas juk suvalgo e, laukiniai gyvūnai miške, vilkai pavyzdžiui kaip spręsti tą problemą. Dėl, šio, dėl šios lygos problemos mes Olandijos jums sukaupė nemažai patirties. Manau, kad e, kitom šalims turėtume padėti jų požiūrį taip pat parengti reikėjo išaudyti milijonus gyvūnų. Tai iš tikrųjų buvo ūkiams dramatiška, bet dabar taip nėra, ta krizė įveikta, bet tikrai turim patirties, kurią galėtume pasidalinti su kitais. Znane e, komisijai. Ačiū. Manau, kad komisija yra žinoma tokia praktika, ar ne? Komisija. Taip. Iš tikrųjų E, Niderlandai buvo susidūrę su klasikiniu keulių maru, ne su afrikiniu keulių maru. E, per paskutinį 20 amžiaus dešimtmetį e, nuo tos lygos nukentėjo apie 11 milijonų keulių. Tačiau kalbant apie afrikinį keulių marą, tai ši lyga yra kiek kitokia. Virusas uh, žymiai sparčiau plinta per šernus negu kad klasikinio keulių maro atveju. Tai yra du skirtingi dalykai. Visos valstybės narės, ne vien, ne vien tik tais Niderlandai, kaip jau sakiau, buvo pastebėti protrukiai ir Čekijoje, ir Rumunijoje. Taigi, lygos protrukio gali būti praktiškai visose valstybėse narėse, dėl to reikia didinti informatumą. Štai Vokietijoje dalinami lankstinukai sunkvežimių vairuotojams iš rytų Europos. Imamasi ir kitų priemonių, siekiant užkirsti kelią, kad šią lygą užsikrėstų šernai. Tai taip pat svarbu tam, kad būtų užkirstas kelias virusui patekti į šalį, kur dar nėra paplitusi ta lyga. Ačiū už, už visą suteiktą informaciją, ačiū už tai, kad atsakėte į klausimus. Šiandien turėjome kiek daugiau laiko diskusijoms. Taigi labai ačiū už tai, kad pas mus atvykote. Be abejo, mes ir toliau palaikysime kontaktus. Baigiame svarstyti šio, šį klausimą. Linkiu Jums e, gražaus vakaro. Na, o mes darbą tęsime. Dabar galime pakalbėti apie misiją į Kroatiją. Ta misija vyko rugsėjo 19-21 dienomis. Kai kurie mūsų komiteto nariai buvo nuvykę į Kroatiją. Įdomu sužinoti, kokiu rezultatu buvo pasiekta, su kokiamis problemomis buvo susidurta Kroatijoje. Kas atsitiko po to, kai Kroatija įstojo į Europos Sąjungą 2013 metais. Mūsų e, kolegos iš Kroatijos suorganizavo tą komandiruotę. Ypač paminėčiau ponę, paminėčiau ponę Petir ir poną Jakovčič. Jie lydėjo komiteto narius. Aišku, prie šio darbo prisidėjo ir sekretariatas. Pane Müller, ponas Tarabela, ponas Bogovič, ponas Kaputo ir ponia Gosevska, taip pat ir aš vykome į šią kelionę. Kelionės metu daug ko išmokome. Mes susipažinome su problemomis e, kylančiomis šioje naujoje ES valstybėje narėje. Tikrai norėčiau padėkoti poniai Petir ir ponui Jakovčič. Pane Petir organizavo pirmąją kelionės dalį, ponas Jakovčič antrąją. Aš manau, kad Kelionė buvo tikrai labai vykusi, įdomi. Viskas buvo puikiai suorganizuota. Mes taip pat e, galėjome mėgautis puikia darbo atmosfera. Dabar ir suteiksiu žodį poniai Petir, prašom. Ačiū pirmininkė, ačiū Jums ir visiems kolegoms, kurie priemėte kvietimą ir atvykote į Kroatiją. Susipažinote su Kroatijos žemės ūkio, pinininkystės, kiaulininkystės, vaisių sektoriais. Taip pat galėjome susipažinti ir su jaunaisiais ūkininkais. E, Vynogių augintojais tai tikrai labai svarbus sektorius. Esu tikra, jog pamatėte, kaip skiriasi senosios ir naujosios valstybės narės, kokie skirtumai egzistuoja tarp rytų ir vakarų Europos. Ir aš tikiuosi, kad uh, pokalbiai su, augin, su ūkininkais jums tikrai buvo labai naudingi. Tikiuosi, kad tai atsižvelgsi, bus atsižvelgta ateityje, formuojant būsimą BŽUP ir sprendžiant įvairias problemas. Viena iš problemų buvo minėta, viena iš minėtų problemų buvo ta, kad yra labai daug importuojamų produktų ir daugelis iš jų prastos kokybės. Uh, Reikėtų kovoti su nesažininga priekybos praktika. Mums tai yra didžiulis prioritetas taip pat ir šiame komitete. Paminėsiu ir problemas pieno sektorija. Dabar Kroatijoje penktadalius superkama mažiau uh, E, pieno negu kad anksčiau ir tikrai galima kalbėti apie nesažiningą konkurenciją. Mes taip pat diskutavome ir su kiaulininkystės sektoriaus atstovais. Buvo sakyta, kad mes dar nesugebame patys pakankamai apsirūpinti keulieną. Mūsų keulių augintojai patyrė uh, daug nuostolių 2015 metais. Dabar parduotuvėse dažnai pardavinėjama sušaldyta keuliena ir nėra nurodoma e, keulės paskirdimo data, dar dėl to gali kilti vairių piknaudžiavimo atveju. Aš tikiuosi, kad jūs paskanavote ir mūsų delikatesų Mes jums pasiūlėme įvairių kroatiškų produktų. Šiuo metu mes glaudžiai bendradarbiaujame su institucijomis tam, kad skatintumėm e, kroatiškų produktų paplitimą. Taip pat buvo susitikta su jaunaisiais ūkininkais, ekologinę gamybą užsiemančiais ūkininkais. Jūs minėjote, jie minėjo, kad didelė problema yra aukštos palūkanos už kreditus. Tarkim, Vokietijoje palūkanos gali būti 0,2 e, e, procento, o štai Kroatijoje 80 procentų, dėl to labai sunku konkuruoti. Vaisių augintojai taip pat skundėsi, kad iš trečiųjų šalių uh, yra įvežama daug tokių e, vaisių ir daržovių, kurie yra apdoroti ES neleidžiamais produktais. Mes čia norėtumėm griežtesnės kontrolės. Bet jeigu bandome taikyti griežtesnę kontrolę, tai kitos valstybės narės sako, kad tai nėra tinkamos priemonės, bet mes norime apsaugoti savo vartotojus. Norime vartotojams pasiūlyti kokybiškus maisto produktus, bet taip pat apsaugoti ir gamintojus. Aš manau, kad mums reikia tam tikro krizėms skirto fondo. Esu tikra, kad pavyks tokį krizių fondą sukurti nes padėtis nėra stabili, kyla įvairių krizių ir mes turime pagalvoti apie mūsų ūkininkus. Taip pat buvome susitikę ir su Kroatijos žemės ūkio ministru, taip pat e, Kroatijos parlamento žemės ūkio komiteto atstovais. Jie pritarė daugeliui agri komiteto idėjų Mes apsilankėme ir Zagrebe, ir kitose miestuose. Taip pat buvome susitikę ir su miškininkystės sektoriaus atstovais. Labai ačiū už tai, kad apsilankėte Kroatijoje, kad parsivežėte tiek gražių įspūdžių. Ir aš tikiuosi, kad šis vizitas padės ateityje sukurti geresnę BŽUP. Zvolite mi samo nekoliko rečenica. Dėkoju. Labai trumpai. Noriu padėkoti už tai, kad atvykote į Kroatiją, ypač į Istrijos regioną. Tai yra tas regionas, kur aš e, vadovavau 12 metų. Man rūpi žemės ūkio klausimai, rūpi vynininkystės reikalai, e, pieno, mėsos ir kiti sektoriai man taip pat yra svarbus. Ir aš pirmiausia pabrėžiau žemės ūkio ir turizmo sinergijos svarbą. Galėjote pamatyti, kaip įstrijos e, ūkininkai gamina puikios kokybės gaminius, pavyzdžiui, alyvogių aliejų. Jo kokybė tikrai išskirtinė. prieš keletą dienų sužinojau, kad Istrija buvo pavadinta geriausiu pasaulio regionu pasaulyje gaminančių alyvogių aliejų. Po jos buvo paminėta Ispanija, Andalūzijos regionas ir Toskana Italijoje. Kaip e, gerinti situaciją? O būtent reikia skatinti piliečius, kad jie vartotų tuos puikius vietoj pagamintus produktus, kad jie ir toliau galėtų išlikti geriausiai pasaulyje. Dabar dėl ES fondų. Turime apie tai kalbėti mūsų komitete, nes vystimosi indeksas E, yra taikomas taip, kad e, nukenčia truputėlį labiau įsivystę regionai. Kai kurios įmonės, pavyzdžiui, mūsųse negauna pagalbos dėl to, kad neva gyvena geriau už kitus ir tai nėra teisinga. Aš manau, kad reikia padėti ūkininkams Kroatijoje ir padėti reikia ir tiems, kurie jau yra pasiekę tokių puikių rezultatų, pasaulinio lygio rezultatų. Padėti jiems reikia, kad jie išlaikytų šią kokybę. Dar kartą ačiū visiems, kurie padėjo renkti tą kelionę. Mūsų šali, šaliai tai buvo labai naudingas vizitas. Tikiuosi, kad visi buvo patenkinti kelione, susitikimais. Dar šiandien sulaukiau padėkos žodžių, kuriuos noriu perduoti ir jums. Visiems. Tikiuosi, kad galėsime surenkti naują vizitą į Kroatiją kažkada. Ačiū, sako pirmininkas. Labai trumpai. Aš vadovavau šiai delegacijai. Ir norėčiau pateikti keletą komentarų. Yra be abejo tam tikrų įsivystymų skirtumų tarp regionų Kroatijoje. Manau, kad yra tokių situacijų, kai turime skirtingą potencialą. Ir visa tai mums leido įvertinti, kaip reikėtų kreipti BŽUP ateityje, kaip reikėtų ją formuoti su kai kuriomis kitomis šalimis. Mes turime suprasti kiekvienos šalies specifiką, suprasti kiekvieno regiono specifiką, taip pat labai svarbu. Mes lankėmės daugelį regionų, lankėmės parlamente. ir turėjom progą pamatyti, ką mano ūkininkai. Jie mums e, kalbėjo pačias įvairiausias situacijas. Kartu su kolega Jakovčič turėjom progą pamatyti, kas Kroatijoje vyksta, kas ten gaminama. prieš keletą metų būsi situacija, galėčiau sakyti, neturi nieko bendro su dabartine. Tokia didelė pažanga yra padaryta. Mm. Pateikti ES fondai padėjo pasiekti užsibrieštų tikslų, o kartais lūkesčiai buvo net viršyti. Galėjom susitikti su ūkininkais ir su jais puikiai padiskutuoti. Tai buvo irgi įdomus elementas mūsų vizito metu. Ką dar pridurti? Programa buvo tikrai labai turininga, labai pavargom, nekalbant jau apie mūsų vertėjus. Darbo programa buvo tikrai labai labai turininga. Posėdžiai, kuriuose dalyvavau, visi buvo ypatingai įdomus, ypač susitikimas su e, medžio sektoriaus atstovais. Svarbu turėti strategiją nukreiptai Kroatijos ateitį. Aš esu Lenkas. Lenkai dažnai vyksta atostogų į Kroatiją. Jiems ten labai patinka, jie ten grįžta ne kartą, nesusidraugauja su vietos žmonėmis. Žemės ūkio srityje mes matome daug pozityvių elementų. Iš tiesų, alyvogės yra puikios maisto produktai puikus. Pati misija buvo ypatingai įdomi, labai maloni, ačiū visiems, kurie surengė šią kelionę, kurie padėjo nuvykti į Kroatiją, užmėgsti tuos tiesioginius kontaktus. Tai yra iš ties labai labai svarbu. Pone Gilera, labai trumpai, aš negalėjau vykti į Kroatiją. Tačiau žinau šią šalį, esu būtent buvusi profesiniai reikalai buvo nuvedę. Iš tiesų, regionas yra puikus. Aš irgi esu iš Ispanijos, iš turistinių regionų. Ispanija čia yra sukaupusi daug patirties, bet noriu taip pat pareikšti kolegoms pagarbą už jų atliktą darbą, už jų dėtas pastangas. Matau, kokios ger, kokių gerų rezultatų buvo pasiekta lyvogių alėjaus rytyje. Įstrijo iš tiesų uh, E, dirbama puikiai šią srityje. Galiu tai sakyti, turiu teisę, nes pati esu iš to regiono, kur gaminamas nuo amžių alyvogių aliejus. Istrijos alyvogių aliejus yra puikus. Kokybės srityje buvo padėtos ypatingos pastangos. Jos nusipelno pagirimo. E, tokių pastangų reikėtų laikytis ir ateityje. Manau, kad e, šiaip kruatijos ūkininkai panašus kaip ir kiti ūkininkai kitose Europos valstybėse, bet jų dedamos pastangos e, nusipelno ypatingų pagirimo žodžių. E, turizmas ir žemės ūkio bei maisto sektoriaus e, dedamos bendros pastangos yra labai svarbios. Pone Petir kalbėjo apie egzistuojančias problemas. Taip, jų dar yra, bet manau, kad Kroatijos laukia tikrai šviesi ateitis, nes suprantu, kad tos pastangos, kurios buvo įdėtos alyvogių aliejaus sektorio, buvo puikos. Aš pati, būdama iš Andalūzijos, iš šimtametės tradicijas turinčios sektoriaus, galiu tik pagirti už tas pastangas. Ačiū. Mes žinome, kad jūs žinote, apie ką kalbate, kad puikiai išmanote šį klausimą. Ar būtų dar kitų klausimų salėje, jeigu ne? Tai Vėlgi norėčiau dabar padėkoti Kroatijos parlamentarams už įdėtas pastangas. Viskas tikrai puikiai praėjo, su gera nuotaika, tikrai viskas sklandžiai praėjo visais lygiais, todėl norėčiau dar kartą visiems padėkoti už šią misiją. Taip pat noriu padėkoti ir tiems, kurie mus e, svetingai priemė Kroatijoje. Nes e, jie mums skiria savo brangų laiką. Štai dabar mano parodytame leidinyje mes taipogi ten e, esame nuotrauka mūsų yra. Na, aš žinau, kad nesu aukštas, bet vis tiek ma matysite mane šioje nuotraukoje irgi. Dabar siūlyčiau pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Agri koordinatorių išvadų patvirtinimas, jūs visi jas esate gavę elektroniniu būdu. Pastabų atrodo, kad nėra. Tokiu atveju siūlau pereiti prie kito klausimo, kiti darbo tvarkės. Kitas punktas, kiti dar klausimai. Rytoj 9 val. toliau dirbsime Envi komitete. Taigi, su Envi komitetu tiksliau. Taigi, rytoj privalome dalyvauti posėdėje, nes rytoj ponas De Castro bus posėdėje. Aš e, rytoj posėdėje nedalyvausiu, paprašiau jo mane pakeisti. Na, o kitas posėdis 6, 9 ir 22, 23 lapkričio dienomis, tiksliau kiti posėdžiai o taip pat dar vyks susitikimas su komisijos nariu Hoganu. Taigi dar kartą norėčiau padėkoti. Pirmininkas dėkoja svečiams, dėkoja vertėjams, vertėjai dėkoja jų klausiusiems. Taigi pradėjome šiek tiek vėluodami, o baigiame netgi anksčiau, nereikėjo netgi stabdyti kalbėtojų. Dėkuoju.